Good morning, everyone. Labas rytas. Pirmiausia, norėčiau ponė, atsiprašyti pono Danžan vardu už tai, kad jis negali atvykti į šios dienos posėdį. Na, jis susidūrė su tam tikra specifinė problema, turi tam tikrų įsipareigojimų ir todėl jis negalėjo atvykti į šios dienos posėdį. Na, kaip žinote, pagal šio pakomitečio e, kalbinį e, profilį tam tikros kalbos nebus e, transformas, tai yra veng... buvo išvardyta tam tikra kalbų grupė, kurios, į kurias nebus verčiama. Norėčiau priminti, kad pagal darbo tvarkos taisyklės turime vertimą tik tais pilnų komiteto narių E, kalbų režimą, tai yra vertimo prioritetas. Na ir šis posėdis yra transliuojamas internete. Ir šio posėdžio pabaigoje neįvyks išplėstinės valdybos posėdis, jis įvyks lapkričio 15 dieną Strasbūrė. Jeigu neturite daugiau papildomų pastabų, laikysiu darbo atvarkę patvirtintą ir tam tikros informacijos, kurią norėčiau pasidalinti pagal darbo tvarkos taisyklę. 922 e, e, straipsnio antrą papunkti, taigi pakomitis ir e, įgaliotas primti sprendimus dėl savo veikimo išskiriamas dėl nuomonių ir balsavimo. Kol kas tai yra užsienio reikalų komiteto prerogatyva. Ir tiesiog komiteto pirmininkas jėga buvo priimtas atitinkamas sprendimas. Kitas mūsų posėdis įvyks lapkričio 29 dieną. Tai bus gan intensyvus posėdis. Ir tikimės, kad atvyks iš tai šie svečiai. Ambasadorius Ramti Ramira, tai yra Afrikos Sąjungos taikos ir saugumo pirmininkas, o taip pat e, ponas Nikolas Verskot, Afrikos vald... Vald... valdantysis e, direktorius, Lasas Jėtsu. Taip pat bus mūsų tarpo ponas Lepes Blanko. Jis e, yra vakarų ir centrinės Afrikos direktorius. Ir taip pat ponas Jill Kerghoff Jis yra ES kovos su terorizmu koordinatorius Afrikos šalyse į pietus nuo Saharos. Taip pat uh, Major Jones, Majoras Jones atsakingas už transportą mus darbą. Taigi lapkričio 29 dienos e, posėdėje numatytas rengti um, klausimą dėl valstybių narių ginkluotojų pajėgų narių susirinkimo teisės. Tai jeigu jūs domina ši tema, prašyčiau dalyvauti šiame klausime. Jeigu neprieštarausite ir prieštaravimo nebus pasaky, išsakyta iki posėdžio pabaigos, laikysime šį protokolą patvirtintų. Kolegos, šiandieną norėtume pasveikinti mūsų tarpę poną Richardą Froch, tai yra NATO generalinis sekretorius pavaduotojo operaciniams reikalams. Kaip žinote, prieš dešimt dienų buvo baigtas NATO operacijos Libijoje, kurios buvo, kuri buvo pradėta. E, E, pagal Junktinių tautų saugumo tarybos rezoliuciją 1973 buvo pradėta ta operacija. Ta operacija truko keletą mėnesių. Na, apie š... Na, jau daug buvo pranešimų, galima buvo daug skaityti apie tai, ko galima buvo pasimokyti šios operacijos, apie jos sėkmę tiek kariniu požiūriu, tiek ir civiliniu požiūriu. Operacija vyko po jungtinių tautų skaičių. Ir mm, per kitą NATO viršinių susitikimą 2012 metais Čikagoje taip pat bus kalbama apie šį klausimą. Na, jau ES labai didžiai stebėjo įvykius Libijoje. Mūsų parlamento pirmininkas Buzikas prieš keletą dienų apsilankė Libijoje kartu su užsienio reikalų komiteto delegacija. Kitas vizitas vyks gan greitai. Ir e, žvelgiant iš karinės politikos perspektyvas, galima daryti štai kokias išvadas. Tai pavyzdžiui, kalbant apie sprendimų prieimimą sąjungininkų kontekste, mes taip pat norėtume turėti galimybę padėti stabilizuoti padėtį Libijoje. Pavyzdžiui, stabilizuojant saugumo uh, sektorių, taip pat vykdant nuginklavimą. Uh, Ir taip, taigi kovotojų integravimas, nuginklamas taip pat bus nemaža problema šioje šalyje. Taip pat e, kova su ginklų neplatinimu, konkrečiai su. Um, Konkrečiai tuo ginklu, kurį, kurį panaudojant galima šaudyti raketas nuo laikant prietaisą ant kareivių pečių. Taigi prieš suteikdama Jums žodį norėčiau informuoti, kad mūsų pakomitetis šiuo metu svarsto, ar nereikėtų e, renkti pranešimo dėl finansinės krizės e, poveikio kariniam sektoriui. Kari pranešės būtų ponas Lizikas. Na ir yra tarsi du metodai, kaip galima būtų pažvelgti šią temą ir aš tikiuosi, kad abu metodai leis pasiekti gerų rezultatų. Na ir tikriausiai jūsų nenustebins tai, jog mūsų pakomitėtai ypač domina šis klausimas. Ypač mus domina tai, kaip įveikti uh, kliūtis atsirandančias dėl to, kad trūksta ginklų, nepakankamai tiekiama ginklų, tai stebėjome misijų metu. Taigi, uh, E, dabar suteiksiu žodį ponui Rikui Froj, NATO generalinis sekretorius pavaduotojų operacijų reikalams. Ačiū. Man labai malonu dalyvauti šiame posėdėje. Dėkuoju, kad pakvietėte dalyvauti aptarant Libijos klausimą. Aš prieš keletą savaičių turiu progos kalbėti su jumis ir taip pat ir apie jungtinių tautų operaciją. Tačiau Tačiau krizė, jas pabaiga prasidėjo šių metų. Krizė prasidėjo šiuo metu vasario mėnesį, o šiuo metu krizė jau baigėsi ir Libija yra laisva. Dabar vyriausybė yra formuojama ir todėl. Kad... E, e, ir tuo buvo baigta Unified Protector misija. Tačiau reikėtų pasakyti, kad Libija gali imtis susitaikinimo proceso ir rekonstrukcijos tik tuo metu, jeigu sieks tapti stabilę demokratinę valstybę. Ir todėl tarptautinė bendruomenė e, turi prisimti atsakomybę po, laiko, po kri, krizės Libijoje. Unified Protector operacija buvo tiesiog nepakartojimo pobūdžio ir joje dalyvavo taip pat ir ES. Jūs puikiai žinote, kad situacija vietoje yra labai sudėtinga ir labai stiprinti diplomatinės veiksmus, kad būtų galima įgyvendinti 1907 ir 1973 jungtinių tautų rezoliucijas. Tarptautinė bendruomenė ne tik tai pasmerkė įvykius Libijoje, tačiau ragino ir <clears throat> jai pavyko sustabdyti Kadafio režimo smurtą. Jungtinių tautų e, saugumo saugumo deklaracijoje buvo numatytos visos įmanomos priemonės, kad būtų galima apginti gyventojus. 1973 deklaracija buvo istorinio pobūdžio, kadangi joje buvo numatyta galimybė ginti piliečius. Buvo numatyti trys pagrindiniai kriterijai vykdyti veiksmus, buvo numatyta teisinis pagrindas, taip pat numatytas pagalba regionui ir taip pat atsižvelgti į poreikius vietoje. Visi tie trys kriterijai buvo sėkmingai įgyvendinti. Šios operacijos pradžioje mes bendradarbiavome su jungtinėmis tautomis, ES ir taip pat vietos struktūromis reikėtų priminti, kad NATO parengė labai konkretų veiksmų planą, kuris buvo reikalingas e, paremti kitus veiksmus, kurių ėmėsi tarptautinė bendruoji. 1963 e, e, rezoliucija buvo numatyta taip pat ir humanitarnė pagalba vykdančią operaciją. Taip pat buvo paskelbta skrydžių draudimo zoną ir e, tai padėjo apginti, apsaugoti gyventojus. Mūsų generalinis sekretorius ir ES vyriausiojo įgaliotinio e, palaikė nuolatinius e, kontaktus, susitikinėjo PSI PSC kontekste ir aptarnėjo tokius klausimus, kaip e, vykdyti operacijas ir taip pat kaip elgtis po to, kai išbluks Kadafi režimas. Pagal 1993 deklaraciją valstybės ėmėsi veiksmų, kurie leišk, e, leido padėti gyvendinti bendrą operaciją Unified Protector. Šita operacija buvo labai sudėtinga, kuri įgyvendino tris svarbiausius uždavinius. 20 laivų buvo pasiūsta, 200 e, sraigtas sparnių ir jie galėjo veikti bent jau tūkstančio kilometrų e, regione. visame regione buvo vykdomi veiksmai, tai yra iš Kataro, taip pat iš Jordano ir kitų regionų. Šitas operacijos strategija buvo suformuluota įgyvendant e, konkrečią misiją ir siekiant užkirsti kelią atakomis ir taip pat užtikrinti saugumą buvo stengiamasi Bengazija užkirsti kelią Kadafio pajėgų e, išpoliams. Ir taip pat e, buvo e, izoliuotas Mitra, Mitra miestas. Šios operacijos metu nusintėme 3000 300 e, kartų buvo pakilta į orą ir buvo atlikta 3000 įvairių karinių veiksmų ir buvo e, su, pataikyta į maždaug 6100 e, taikinių sausumoje. Taip pat buvo teikiama humanitarnė pagalba 4000 įvairiausių tiesos technikos judėjimų buvo užtikrinta, kad būtų galima suteikti pagalbą gyventojams. Visa tai buvo numatyta pagal Junktinių tautų rezoliuciją. Tačiau operacija buvo ir uh, apribota tam tikrų veiksmų, kadangi nebuvo pakankamai daug laiko ir taip pat nebuvo pakankamų techninių galimybių e, sausumoje. Tačiau svarbiausias uždavinys buvo sumažinti kiek įmanoma civilių žmonių aukų skaičių. Mes neturime jokių jos informacijos apie e, civiliams padarytą žalą mūsų vykdomos operacijos metu. Taip pat ir e, mes bandėme išsiaiškinti visus galimus atvejus su tarptautiniu tribunolu ir taip pat su e, naujoju Libano. Jos režimu. šitas operacijos tikslas apsaugoti kuo daugiau e, gyventojų buvo išplėstas į visą teritoriją ir buvo siekiama izoliuoti visas Kadafi e, palankęs e, pajėgas. Šios, šia operacija buvo pak, labai sėkminga. šios e, operacijos metus pavyko išsaugoti labai daug žmonių gyvybių ir šita operacija buvo pavadinta sėkminga. Ji baigėsi po to, kai buvo įvykdyti jos tikslai. Spalio 21 dieną 31 dieną oficialiai baigta šita operacija ir užbaigta dėl to, kai nebekylo pavojus civiliams gyventojams, o dabar perinamojo pobūdžio taryba arba vyriausybė perėmė visą situacijos kontrolę. Kaip buvo priimta 2016-oji Junktinių tautų saugumo tarybos e, rezoliucija, e, po to, kai buvo įgyveninta 1973 deklaracija, buvo sustabdyti bet kokie veiksmai, tačiau embargo nuostatos išlieka galioja ir jos yra patvirtintos ir Junktinių tautų saugumo tarybos 2016 deklaracijoje. Šita operacija, o taip pat ir konkrečiai NATO parama padėjo užtikrinti saugumą ir taiką Libijoje. Šita operacija parodė, kad galima labai greitai įgyveninti labai sudėtingą operaciją, jeigu yra susitarame dėl politinių tikslų. Labai svarbu, kad procedūros būtų iš anksto apgalvotos ir veiksmingos ir e, svarbu pažymėti, kad visas dalyvaujančios šalis buvo suinteresuotos šios e, operacijos sėkme ir taip pat tos šalis, kurios dalyvavo iš šito regiono. Taip pat reikėtų pasakyti, kad didžiulį vaidmenį vaidino NATO ir ES, kadangi ES teikia paramą įvairiais e, aspektais ir bendradarbiavo su uh, E, sąjungininkais. Tuo pačiu metu reikėtų pasakyti, kad sąjungininkai puikiai supranta, kad dar yra įvairiausių trikdžių žvalgybos srityje, stebėjimo srityje, užpildymų degalų srityje ir taip pat e, karinių gebėjimų stiprinimo srityje. Labai svarbu, kad jungtinėms tautoms buvo suteiktas labai platus veiksmų mandatas ir buvo galima bendradarbiauti Junktinės Amerikos valstijoms, ES, NATO ir kitoms e, suinteresuotams šalims. Labai svarbu tarptautinis bendradarbiavimas įveikiant bet kokią krizę ir taip pat koordinavimas būdingas po krizės laikotarpiu. Šitą operaciją, sėkmingą operaciją atvertė naują puslapį Libijos gyventojams. Pirmą kartą jiems yra suteikia galimybė patiems tvarkyti savo visuomeninį gyvenimą, tačiau susitaikymo procesas prasidėjo tik dabar. Mes turime suvokti, kad patys Libijos piliečiai turi būti šio proceso vadovais ir įgyvenitojams. Taigi perinamojo laikotarpio taryba pirmiausia turi suformuluoti savo veiksmų prioritetus ir, jeigu reikalinga, prašyti paramos iš išorėje reikėtų kalbėti apie trumpalaikius, vidutinės trukmės ir ilgalaikius prioritetus. Taip pat reikėtų įgyvendinti nacionalinės, dvišalės ir tarptautinės programas. Junktinių tautų saugumo tarybos deklaracijoje yra sakoma, kad reikia užtikrinti, kad uh, pereinamojo laikotarpio taryba galėtų užtikrinti saugumą šalyje ir taip pat savo sienų saugumą. Svarbu, kad nebūtų grįžtama atgal ir kai kurios jungtinių tautų valstybės narės ir toliau teikia pagalbą saugumo ir gynybos srityje, tačiau jos tai daro tik tai paprašytos uh, laikinosios vyriausybės. Mes kiekvieną prašymą nagrinėjame labai atsargiai ir nenorime rodyti iniciatyvos pirmi. Jeigu mes imsimės veiksmų, tai jie bus bendri ir mes padėsime e, perinamai vyriausybei e, apmokyti ginkluotasias paėgas. Tačiau Mes pirmiausia turime žinoti, kad yra pakankamai personalo ir kad jis bus nuosekliai apmokomas. Svarbu, kad naujoji Libija užimtų tinkamą vietą saugumo gynybos politikoje šiame viduržėmio regione. Libijai reikalinga pagalba ir jeigu jį to paprašys, mes ją, ją suteiksime. Thank you for. Uh... Dėkoju už jūsų pranešimą. Ir pagal mūsų darbo tvarkos taisyklės dabar suteiksiu žodį koordinatoriams. Hansai, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau ponui Frotui užduoti du klausimus. Ir beje, dėkoju išindėlį į diskusijas, kaip Europos e, Alde frakcijos, liberalų frakcijos e, politikas. Aš pripažįstu, kad e, ta Unified Protection misija buvo reikalinga ir ją vainikavo sėkmė, o dabar reikia užtikrinti taiką. Tačiau kaip tarptinės teisės specialistas turiu tam tikrų klausimų. Pavyzdžiui, norėčiau paklausti, ar nebuvo peržengtas suteiktas mandatas. Tiesą sakant, NATO oro pajėgos veikia kaip e, sukilėlius palaikančios pajėgos. Taip, vietoje taip pat buvo e, dalinių, buvo nustatyti tikslai, galbūt čia nevadovavo e, toms operacijoms NATO, bet valstybės narės tai darė. Jeigu ir pasižiūrėsime į tai, kai buvo užpultas Gaddafi konvojus, tai jį už atakavo um, Prancūzijos karinis lėktuvas. Na, taigi galima čia aišku svarsyti, ar čia buvo NATO operacijos dalis, ar tiesiog Prancūzijos veiksmas. Nors aš tikrai džiaugiuosi tos misijos rezultatais ir vykdymu, tačiau man kyla klausimas, ar e, misijos mandatas nebuvo iš peržengtas. A, tai mano pirmas klausimas. Antra. Aš skaičiau, kad NATO trūko e, tiekimo ir NATO nebūtų sugebėjusi pratesti šios operacijos dar, tarkim, pusmečiui. Ir norėčiau sužinoti, ar tokia informacija yra pagrista. Pone Galtieri, prašau. Thank you. Dėkuoju. Pritariu tam, kas sakė kolega. Tai yra, pritariu tiek dėl to, kad Jūs labai teisingai pasakėte, kad operacija vertintina kaip sėkminga. Ne vien tik dėl to, kad buvo vykdytas operacijos mandatas ir buvo pasiektas režimo pasikeitimas, bet ar ir dėl to, kad buvo laikomasi principo, kad nebus dalinių vietoje, žemėje. Taigi aš manau, kad buvo laikytasi mandato ir tai leido pasiekti sėkmės vykdant šią operaciją. Bent jau pagal mūsų turimas žinias taip galima spręsti. Na, kai girdime apie tą chirurgiškai tikslų bombardavimą, esame nu- skeptiškai nusiteikę, tačiau atve, šiuo atveju atrodo iš ties uh, E, pavyko e, išvengti bereikalingų aukų. Tačiau kita vertus, man vis dėlto lieka dviejonių ir klausimų. Dėl pačios doktrinos ir jos teisinių aspektų, o taip pat ir dėl to, kaip iš tikrųjų atrodė e, komandos grandinė. Pirmiausia, tarkim teigiama, kad e, m, ši operacija buvo vykdoma vadovantis doktrina, kad yra NATO atsakomybė apginti gyventojus. Tačiau kita vertus, čia galbūt net nebandau kritikuoti operacijos, tačiau kita vertus, man nelabai aišku, kodėl čia buvo vadovaujamas doktrina, kad reikia ginti E, kad tenka ginti gyventojus, tačiau ilgainiui tapo aišku, kad šios operacijos metu buvo palaikoma viena kovotojų grupė. Tai aišku, tas palaikymas, e, sukilėlių palaikymas buvo svarbus, bet jų tikslas buvo perimti valdžią. Taigi, grinai žvelgiant iš strateginės ir teisinės perspektyvos, norėčiau paklausyti štai ko. Tarsi ši situacija Libijoje panaši ta, kuri buvo susiklosusi tarp Serbijos ir Kosovo. Taigi čia nėra kažkas naujo, nors ne tas pat aišku. Taigi norėčiau pažiūrėti, kaip jūs vertinate šią mano perspektyvą. Antras mano klausimas liečia valdymo komandų grandinę. Norėčiau sužinoti, kaip tai konkrečiai atrodė, nes neretai teko girdėti apie tai, kad pavienės šalis buvo atsakingos už pavienės komandos grandinės grandis. Tai norėčiau paklausti, ar vis dėlto tie įsakymai kariniai ėjo per pačios misijos e, komandų grandinę, ar buvo kažkokių specifinių užduočių, kurios nepateko į NATO komandos grandinę, o sprendimus dėl tų žodžių priėmė tiesiog pavienės šalis narės. Ir taip pat norėčiau paklausti, kiek, kokiu mastu buvo paremiami, paremiamos sukilėlių pajėgos žemėje. Taip, NATO aišku suvaidino savo vaidmenį. NATO neturėjo dalinių žemėje, sausumos pajėgų, Tačiau vis dėlto reikėjo galbūt žvalgybos kažkokios ar kažkokio bendradarbiavimo e, su sausumos pajėgomis tam, kad galima būtų nustatyti bombardavimo tikslus, reikia informacijos. Vyko galbūt kažkokios slaptos operacijos. Tai norėčiau sužinoti, ar NATO čia šiame kontekste suvaidino tam tikrą vaidmenį ir Ar pavienės e, sąjunginės valstybės narės dalyvavusio šioje operacijoje prisimė kažkokias specifines užduotis? Taigi būtų labai įdomu iš jūsų pusės išgirsti jūsų vertinimą. O taip pat e, kolega kalbėjo apie Gaddafi konvojus bombardavimą. Taip pat norėtųsi sužinoti jūsų nuomonę dėl to. Na ir paskutinis klausimas. Jūs kalbėjote apie um, tam tikrus gebėjimų ribojimus, galimybių ribojimus. Na, mes, politikai, mm, manome apie e, pamokas, kurių galėtų es GP pasimokyti iš operacijos e, Libijoje. Taigi, norėčiau sužinoti jūsų vertinimą. Jeigu pažiūrėsite Europą ir, ir jos vaidmenį Libijos krizėje ir operacijoje, kokiu trūkumu, pavyzdžiui, pastebėti Europos veiksmuose. Pirmininkė, dėkoju, paprašysiu atsakyti. Kristofas kalbės lenkiškai. Man pakankamai lengva, kadangi kolega Galtieri tiesiog išsakė viską, ką aš norėjau išsakyti ir pateikti klausimus, kuriuos aš ketinau pateikti. Aš tiesiog norėčiau patikslinti kai kuriuos dalykus ir pateikti du klausimus. Žiniasklaidoje pasklido informacija operacijos įgyvenimo metu, ypač Junktinėje karalystėje, Buvo sakoma, kad kariniai ekspertai siūlė, jeigu ta operacija užtruks ilgiau 2-3 mėnesius negu numatyta, tai tokios valstybės kaip Junktinė karalystė, kuri yra pakankamai įtakinga ES, tai tuomet Junktinė karalystė nesugebėtų teikti ginkluotę ir numatyti išteklių, papildomų išteklių, kad būtų sėkmingai įgyvendinta šita operacija. Jie nesugebėtų atsiųsti pakankamą kiekį ginkluotės, raketų ir taip toliau. Todėl aš klausiu, ar NATO buvo pasirengusi tęsti šitą operaciją ilgiau negu numatyta ir ar iš tikro, kad buvo E, ir galėjo būti dar papildomų problemų užtikrinant pakankamą tiekimą, ginkluotės tiekimą įgyvendančią operaciją. Ir kitas klausimas yra susijęs su tuo, ką pasakė kolega Galtieri. Pakomitėje šiuo klausimu buvo diskutuojama ilgą laiką, tai yra apie ES karinius gebėjimus apskritai ar ES kariniai gebėjimai yra pakankami turint omeny ES valstybės NATO nares. Ar jūs galite įsivaizduoti, kad šita operacija galėjo įvykti be Junktinių Amerikos valstijų, tik dalyvaujant ES valstybėms? Taigi, ar ES valstybių kariniai gabėjimai yra pakankami, kad būtų galima apseiti be sąjungininkų, tokių kaip Junktinės Amerikos valstijos. Aš taip pat norėčiau pateikti keltą klausimų. Nors operacija buvo sėkminga, vis dėlto reikia išmokti kai ko. Mes daug ko pasimokėme patys iš šios operacijos visų pirma mes supratome, kad esame patys pažeidžiami, e, kadangi sėkmę šioje operacijoje užtikrino iš esmės NATO. Ir taip pat Prancūzija ir Jungtinės E, Junktinė karalystė aktyviausiai dalyvavo šioje operacijoje, tačiau kitos valstybės narės nebuvo pasiruošusios remti šios operacijos ilgiau negu numatyta. Tokia yra e, realybė, kuri rodo, kad mes turime bendradarbiauti, bendradarbiauti su NATO ir su kitais sąjungininkais. Todėl labai svarbu išgynyti tas bendradarbiavimo sritis ir suteikti, telkti dėmesį į tas sferas, kur mūsų pagalba yra pati svarbiausia. Kitas dalykas - žvalgybos klausimai. Tokių operacijų gyvenimo metu žvalgybinė veikla yra labai svarbi. Ir kaip mes galėtume pagerinti žvalgybinį darbą įgyvenant tokias operacijas. Ir galų gale, ką Jūs manote apie ateitį? Mes politikai Suprantame, kad tai, kas vyksta šiandien, yra svarbu, tačiau dar svarbiau yra Libijos e, ateitis, kadangi šioje šalyje dar liko pakankamai daug ginkluotės, dabartinė pernėm laikotarpio vyriausybė yra pakankamai silpna ir ne, negalės atsispirti visiems, visoms grėsmėms. Todėl norėčiau paklausti, Kokią pagalbą mes galėtume teikti Libijos e, pernimo laikotarpio vyriausybei, sprendžiant įvairiausio pobūdžio problemas, karinio pobūdžio ir kitas? Uh... Dėkuoju, jūs pateikite labai daug klausimų, aš pamatysiu juos sugrupuoti į atskiras temas. Dėl mandato Mandatas buvo pakankamai aiškus. E, taryboje labai aiškiai buvo pasakyta, kad dalyvaus operacija 28 plus 5 valstybės narės. Jeigu Prisimenate, krizė prasidėjo vasario mėnesį, kovo mėnesį buvo priimta atitinkama rezoliucija dėl operacijos Junktinė karalystė ir Prancūzija pradėjo įgyveninti šią operaciją. O po to išaiškėjo, kad balandžio mėnesį buvo e, du svarbiausi įvykiai, tai yra G8 susitikimas Prancūzija ir taip pat e, susitikimas e, G20 Berlyne. užsienio reikalų ministrai tuo metu suprato, Rusija taip pat, kad grėsmi civiliniams gyventojams kyla iš Kadafio rėmėjų pusės. Ir todėl buvo numatyta sutelkti daugiau dėmesio į e, piliečių apsaugą piliečių apsaugą nuo Kadafio režimo šalininkų išpolių. Nuo to momento buvo e, koordinuojami veiksmai prieš Kadafio pajėgas. Ir per nacionalinius uh, kanalus buvo gaunama informacija apie tai, kur nukreipti mūsų veiksmus. Kanados generalas Bušaras, kuris vadovavo šiai operacijai, praėjusią savaitę taryboje sakė, kad jam trūko pakankamai daug ko, bet jam pavyko suformuoti labai gerą komandą per trumpą laiką ir apibendrinti ir oro pajėgas, ir jūrų pajėgas, ir apseiti be sausumos e, pajėgų jis puikiai išanalizavo situaciją ir e, išsiaiškino, ko gali griebtis Kadafiui palankios e, e, jėgos ir atitinkamai jis suplanavo savo operacijos veiksmus. Šitas planavimas vyko gaunant išsame informaciją ir kai buvo imtasi veiksmų siekėt užkirsti kelią or, išpoliams iš oro buvo pradėta kontroliuoti situaciją Taip pat e, e, sraigtasparvių e, lakūnai ne tik tai saugojo oro erdvę, tačiau buvo pasiruošę nukreipti savo veiksmus ataką į tam tikrus konkrečius taikinius. Taip pat kol konvojai kolonos, kurios galėjo grasinti e, piliečių saugumui, taip pat e, buvo šios operacijos potencialus taikiniai ir tai buvo numatyta mandate. Tačiau e, E, kartais netgi atsitikdavo taip, kad mieste vykdavo futbolo rungtynės ir dėl to, kad galėjo iškilti grėsmė civiliniams gyventojams, buvo atsisakyta atitinkamų atakų arba karinių veiksmų, buvo laukiama, kol pasibaigs e, futbolo rungtynės. O Kaddafio pajėgos taip pat veikė labai išradingai ir vykdė karinius veiksmus tuo metu, kai mokiniai buvo mokykloje arba kai buvo didelis žmonių susitelkimas ir taip toliau. Buvo pateikta klausimų dėl to, ar nebuvo sutrikę tiekimai. Visos dalyvavusios valstybės E, pateikė savo e, informaciją apie savo galimybės teikti ginkluotę. Tas pats buvo ir gyvendinant e, operaciją Kosove, tačiau mes stengiamės apsiriboti kuo mažiau ginkluotės, tačiau ji buvo labai pažangi ir galėjo pataikyti į labai tikslius taikinius. Ir todėl mes kartu su NATO bandėme apsispręsti dėl labai tikslios logistikos ir dėl konkretaus tiekimo. Be to buvo e, dalyjamasi savo ginkluotę tarp atskirų valstybių operacijos dalyvių. NATOje mes turime vad, vad, vadovavimo atitinkamą kontrolės sistemą ir mes stengiamės veiksmingai išnaudoti savo ginkluotę, naudodami savo lėktuvus, oro paėgas, mes visada norėjome būti tikri, kad pasieksime tą karinį taikinį, kuris turi būti sunaikintas. Tačiau prieš e, e, nukreipdami savo veiksmus į tam tikrus taikinius, mes visada turėdavome labai išsame informaciją. Be to mes e, taip pat e, atsižvelgėme į tas ankstesnės pamokas, kurias išmokome e, įgyvendami žvalgybinę veiklą. Junktinės Amerikos valstijos taip pat turėjo uh, tam tikro pranašumo lyginant su mūsų E, galimybėmis, pajėgumais ir mes stengiamės koordinuoti veiksmus. Pačioje pradžioje mes jau pradėjome vadovautis tuo e, principu pooling and sharing, tai yra e, bandėme apibendrinti mūsų gebėjimus ir dalintis savo ginkluotę. Mes stengiamės kad visi turimi e, sraigtas sparniai būtų naudojami, o ne tik tai e, tam tikros rūšies e, technika. Mes tikrai pasitikėjome Junktinėmis Amerikos valstijomis, jų pagalba, o kalbant apie Europos karinės paėgas, oro paėgas, reikėtų pasakyti, kad jos atlikusios atliką operaciją grįžta į savo e, techninę bazę. Tai šiuo atveju lygiai taip pat buvo labai sudėtinga suderinti mūsų veiksmus, kadangi nebuvo visiškai paprasta nusiųsti lėktuvus į Libijos oro erdvę, atlikti tam tikrus veiksmus, o po to atlikus misiją grįžti atgal, kadangi reikėjo papsipildyti degalais. Reikalinga buvo naujausia žvalgybinė informacija iš atitinkamos technikos, kuri buvo sausumoje. žiniasklaidoje pasirodė informacijos, kad Europa e, netliko savo funkcijų pakankamai. Žinoma, Junktinės Amerikos valstijos atliko svarbiausią vaidmenį turiuomenėje ir diplomatinį darbą, tačiau iš esmės operacijos buvo įgyvenamos ES valstybių ir Kanados e, pastangomis ir pajėgomis. Labai svarbu, kad ES turimų e, išteklių sutelkimas ir dalymaisis parodė, kad ir turint nepakankamai resursų galima pasiekti gerų rezultatų. išlaidos gynybai yra būtinos. E, netgi ir tais laikais, kai nėra pakankamai lėšų, nes kai prireikia e, šitos e, technikos ir taip toliau, taip greitai jinai nėra gaunama, kadangi jinai sparčiai vystosi, todėl reikia investuoti į gynybos sritį ir žinoma, e, kol kas atskiros valstybės siekia kurti naują ginkluotę, tačiau būtina e, apsijungti, dalintis savo gebėjimais, kita vertus reikėtų harmonizuoti savo e, pagrindinės nuostatas gyvybos ryti, gynybos srityje ir tai padidins mūsų karinius gebėjimus žvalgybinė veikla. Ypač pradžioje buvo nelengva užduotis, tačiau po to šita veikla pagerėjo ir tapo tiesiog nepriekaištinga. Mm, viskas, kas buvo reikalinga kariniams pajėgoms, buvo pateikta, pagrindinė informacija ir šita informacija padėjo užtikrinti sėkmę šios operacijos metu. Ir paskutinis klausimas dėl būsimos paramos Libijai. Vys, ekonomikos vystimas, pagalba vyriausybei, e, perimas į demokratiją užtruks pakankamai ilgai, todėl gali būti pačių įvairiausių sprendimų. Jungtinės tautos, JAV, ES turėtų bendradarbiauti su Libija, padėti jos institucijoms formuoti savo nacionalinės karinės pajėgas, kurti e, teismų sistemą. Gera naujiena iš Libijos yra tai, ta, kad nesugriovus e, esminės infrastruktūros ir toliau bus galima e, išgauti naftą, kuri leis e, Libijai toliau lygiai verčiai bendradarbiauti su tarptautinė bendruomenė. Tačiau pagalba, žinoma, bus reikalinga. Dėkoju. Jeigu kolegos turėtų daugiau klausimų, prašau. Taip, prašau, kolega. Dėkuoju, ponė Fro. Iš ties labai įdomu klausytis to, kas sakote. Ir man rūpi vienas jautrus klausimas. Gal galėtumėte e, pasakyti, kas už tai sumokės. Na, Gaddafi režimas turėjo didelių lėšų, jos buvo išaldytas, ties lėšos yra vairiuose bankuose pasaulyje. Bet ar negalima būtų jų panaudoti? Aš didžiai bandau įsigilinti šį klausimą ir tikiuosi, kad bus pasiektas tam tikras kompromisas. Ir gali būti, kad ateityje reikės panašių operacijų ir juose dalyvaus ir tos šalis, kurios galbūt neturės lėšų prisidėti finansiškai prie tokio operacijų. Tai galbūt šiuo atveju būtų neblogai mm, bandyti gauti finansavimą iš Libijos. Pone Butikovai, prašau. Ačiū. Pačioje pradžioje E, Rusija ir Kinija susilaikė nuo balsamo Junktinių tautų taryba, tačiau tai leido atverti duris šiai operacijai. Nuo vėliau šios šalis ėmė kritikuoti tai, kaip NATO interpretavo jai sutiktą mandatą. Na, o galiausiai Kinija e, apibūdino Gaddafį kaip savo tautos priešą. Ir man būtų įdomu, ar palaikėte ryšius su Kinija ir jums žinoma, kaip Kinija vertina NATO veiksmus. Tai būtų labai įdomu sužinoti. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju. Taigi prašau, ponė Fro, žodis jums. Ir paprašysiu atsakyti šios du klausimus. Dėl paskutinio klausimo. E, tikrai būtų įdomu sužinoti, kaip Kinija vertina NATO veiksmus, tačiau tokios informacijos neturime. Tačiau jūs esate teisus, sakydamas, kad pasikeitė tarptautinės bendruomenės požiūris vykstant operacijai. Na, iš pačios, pačioje pradžioje Junktinių tautų saugumo taryboje šios dvi šalys susilaikė balsamo metu ir tai leido pradėti operaciją. Na, dar Prisiminant 2009 metų atitinkamą jungtinių tautų rezoliuciją, ji buvo patvirtinta vienbalsiai. Taigi atrodo keičiasi požiūris ir galiausiai visos jungtinių tautų saugumo tarybos narės pilnai palaikė e, vykdytus veiksmus Libijoje ir palaikė Libijos kelią. Mes neužmėskėme su Kinijoje ryšių tam, kad galėtume aptarti šios aspektus. Galbūt vėliau tokios diskusijos įvyks kada nors. Na, ateitis parodys. O dėl klausimo, kas sumokės, tai aš taip suprantu, kad jūs norite sužinoti, kas mokės už kitą paramos Libijai etapą. Taip, Libija prisims savo finansavimo dalį na, kai bus atšaldytos e, režimo lėšus, e, kurios yra gautos iš naftos pardavimo ir tas lėšas galima bus panaudoti tam, kad būtų atkarta šalis, atkartos, atkurtos institucijos ir panašiai. Jūs, e, manau, neklausėte, ar būtų manoma, kad Libija sumokėtų už mūsų operacijas, tai tiesiog buvo indėlis iš mūsų pusės. nes tai atitinka NATO šalių, ES šalių interesą, kad Libija taptų stabilę, e, produktyvę e, šalimi tarptautinė bendryje, kuri neša savo indėlį. Taigi tai atitinka mūsų visų interesą padėti Libijai, o kažkokiame kitame etape Libija galės padėti galbūt kitoms šalims poreikia esant, kai jau pati bus stipresnė. Prašau. Aš visiškai sutinku su jumis. Tačiau, tarkim, e, e, specifinė situacija. Precedentas buvo Kuveite, e, kai Sadamas Huseinas užpuolė Kuveitą ir Libija tuo metu palaikė atitinkamą operaciją. Taigi, galbūt. E, kompromiso dėliai Libija galbūt galėtų ateityje prisidėti prie kažkokios nors misijos finansavimo. Jūs taip sakėte, kad jūs e, šią operaciją vykdėte ne dėl pinigų, o stabilumo ir žmogiškumo dėlė. Aš tai suprantu, aišku. Pirmininkė. Ar būtų daugiau klausimų prelegentai? Jei ne, Tuomet norėčiau padėkoti už šį pasikeitimą nuomonėmis. Pone Fro, jūsų e, pristatymas buvo labai išsamus ir labai svarbus mums, nes jūs mums e, sutikėte galimybę sužinoti daugiau apie šią operaciją, jūs kalbėjote labai tiesiai, atvirai. Taigi, e, taigi dėkojame komiteto vardu ir visi užduoti klausimai rodo, kad mūsų komitetui labai rūpi Libija. Tai yra pirma operacija pagal mūsų mandatą, tai leido mums pasimokyti. Taigi, komiteto vardu norėčiau patikinti, kad esame, kad labai tikimės, jog ateityje ir toliau vaisingai bendratarpiausime su NATO. Ačiū. The next. Uh... Kągi, toliau mūsų darbo atvarkyje yra mūsų garsusis pono Liziko pranešimas. Ir pagal darbo tvarkos taisyklės dabar suteiksiu žodį pono Liziko ir paprašysiu pristatyti šį pranešimą. Prašau, Kristofai. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, jums pažįstamas šis pranešimas, nes ne, jūs ne vien tik tais pirmininkaujate šiame posėdėje šiandieną, bet taip pat esate ir Aldi frakcijos praneš, e, šešėlinė pranešėlė. E, tai dėl šio pranešimo, taigi mes pakankamai viską išsame esame aptarę ir nemanau, kad dabar būtų prasminga išsamei pristatyti šį pranešimą. Jis jau buvo pristatytas ir šiandieną e, veikiau kalbėsime apie um, pakeitimus ir kompromisinius pakeitimus. Keletas pastabų iš mano pusės. Na, iš esmės pasitikime šio pranešimu. Na ir klausantis pono Fro, NATO atstovo, uh, man sudarė įspūdis, kad jis tiesiog skaitė mano e, pranešimą, citavo, jis kalbėjo apie išteklių dalymąsi, geresnį planavimą, tyrimus ir technologijų raidą. Taigi visi šie elementai atsispindi ir mano pranešime. Norėčiau padėkoti visiems, kurie nepagailėjo savo laiko ir įsigilino mano pranešimą. Pirmiausia, norėčiau padėkoti šešėlėms pranešėjams, tačiau taip pat ir kitiems kolegoms, nes e, susilaugėme e, nemažai pakeitimų iš e, įvairių mūsų komiteto narių ir kitų parlamento narių. Na ir šiaip dauguma šių pakeitimų, tiesą sakant, nesusikerta su e, mano pranešimo struktūra priešingai. Šie pakeitimai padės patobulinti šį pranešimą. Taigi esu dėkingas už pakeitimus ir tiesiog e, dabar paaiškinsiu, dėl kokios priežasties keletas tų dalykų, kuriuos siūlote savo pakeitimais, nebuvo įtraukti į pirminę pranešimo versiją. Priežastis labai paprasta tiesiog e, nenoriu kartoti e, tų teiginių, vertingų teiginių, kuriuos pasiūlė ponas Danžan ir ponas Gualtieri e, savo pakei, pranešime. Visai neseniai balsavome dėl jų rengtų praneš, pranešimų ir tiesiog e, dar gerai prisimename jų pranešimus, jų pranešimų teiginius ir nesinori jų kartoti. Bet, aišku, jeigu dauguma mūsų komiteto narių pageidaus, kad ir mano pranešime atsispindėtų šie elementai, tai galima, aišku, tai padaryti. O prisimint vakarykštį susitikimą tiesiog susitikimas su, susitikimas su šešėliniais pranešėjais buvo labai vaisingas. Buvo didžiųjų frakcijų atstovų, kuriems pavyko tarpusė susitarti uh, dėl kompromisu. Ir, ir e, jų siūlomi kompromisai 99 procentais atitinka mano siūlytus kompromisus. Na, o per keletą artimiausių dienų teks sustarti ir dėl likusio to vieno procento, dėl kurio nuomonės darys įskyrios. Šiandien pranešėjas e, ponė Kopan, ponė Nikolai, e, E, kartu su manimi nusprendė, kad kitą savaitę Strasbūrė antradienį reikės sušaukti dar vieną e, posėdį. Tiesiog e, reikia dar šiek tiek laiko tam, kad čia tuos klausimus galėtume aptarti ir mūsų partinėse frakcijose. Aš tai tokia įžanga iš mano pusės ir labai pozityviai atvirai žvelgiu jūsų pastabas ir pasiūlymus. Ir nebejoju, kad tai praturtins mano pranešimą. As he already mentioned, we have to do some Jūs sakėte, kad kompromisinėme pasiūlyme reikėtų dar kai ką suderinti, tačiau iš esmės mes susitarėme. Kompromisiniai pakeitimai galbūt padės išryškinti pagrindinę mintį, būtent, kad valstybės narės turėtų labiau remti e, bendrą saugumo ir gynybos politika turi būti užtikrinamas gedrasis bendradarbiavimas ir koordinavimas, reikia parodyti daugiau solidarumo ir taip pat išnaudoti Europos gynybos agentūros veiklą. Reikia ne tik tai stiprinti gebėjimus, bet ir iš naujo kurti ginkluotės politiką. Labai svarbu, kad būtų uh, stiprina technologinė pramoninė bazė ir kad būtų užtikrinti t, t, tas tvarus užimtumas šioje srityje ir kad, žinoma, užimtumui būtų daroma e, atitinkama įtaka. Labai svarbu vadovautis saveikumo ir papildomumo principais. Taip pat labai svarbu stiprinti e, e, technologinių tyrimų plėtrą. Labai svarbu, kad šitas procesas būtų e, e, paremtas ES interesais, o ne pramonės interesais. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad labai svarbus 51 pakeitimas, kuriame yra kalbamas, kad valstybės turėtų skirti daugiau pastangų ir dėmesių nusiginklavimui. Tai labai svarbu, kadangi ES turėtų siekti daugiau papildomos naudos, bendradarbiaudama diplomatiniu lygmeniu ir kad uh, E, grėsmės būtų šalinamas ne tik tai ginklo pagalba. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti kolegai Lisek už pranešimo projektą ir taip pat už tai, kad jisai daug pastangų įdėjo formuluojant kompromisinius pasiūlymus. Jis pats kalbėjo, kad jisai bandė nutiesti tiltus tarp atskirų e, požiūrių, e, apibendrinti išsakytas mintis ir pasiūlymus. Aš taip pat turėjau keletą pasiūlymų. Dvi problemos galbūt išsprendžiamos pakankamai e, lengviau, tačiau dėl dviejų gali, galiu susilaukti pasipriešinimo. Turiu omenyje ketvirtą kompromisinį pakeitimo siūlymą, kurio pradžia tokia. Pa, į pakartoja, kad ES sustiprinta gynyba užtikrins strateginį suverenumą Europai ir taip pat užtikrins kolektyvinę gynybą kartu su NATO ir kitais partneriais. Aš manau, šitas sakinys yra šiek tiek prieštaringas. Strateginė autonomija gynybos ir saugumo politikoje yra tokia nuostata, kuri prieštarauja NATO bendram kontekstui. Strateginė autonomija ir NATO kontekstas, mano manimu, nedėra tarpusavyje. Aš manau, kad reikėtų paminėti NATO kontekstą. Praeitie, remdamiesi Gualtieri pranešimu, taip pat susitarėme dėl kitokio teksto ir manyčiau, kad vertėtų tą tekstą pakartoti. Galbūt reikėtų kalbėti apie strategic relevance arba strategic potential, bet ne apie autonomiją, kadangi ta autonomija, mano manimu, nėra nei realus tikslas, nei strategiškai teisingas. Aš manau, kad strateginė autonomija yra neteisinga savoka ir siūlyčiau atsižvelgti ir į kontekstą bendradarbiaujant su NATO. Taigi būtent šioje srityje, manyčiau, reikėtų rasti kitą formuluotę. Kitas dalykas. 25 skyrius. Ten kalbam apie Veimarą. Aš norėčiau pasiklausti, ar neprieštarautumėte, jeigu tas tekstas būtų šiek tiek sustiprinamas sustiprintas, kadangi reikia atsižvelgti į Vaimaras plus, todėl kad Ispanija, Italija ir Suomija dalyvauja šioje operacijoje. Galbūt Veimaras plus turėtų būti iš, išryškintas. Dabar dar du dalykai, dėl kurių ko gero pasipriešinimas bus uh, didesnės. Mano manimu, kryptis yra netinkama. Pirma, ten, kur kalbama apie tai, kad reikia uh, kariniams tyrimams ir kariniai pramoniai atverti ES biudžetą. Pagal dabartinę tiesiog išlaidavimo praktiką, tiesiog e, dubliuojant išlaidas, manyčiau, nebūtų galima siūlyti atverti ir ES biudžetą, ypač e, karinės pramonės e, mokslių tyrimų srityje. Aš manau, kad šita formuluotė yra per daug paprasta. Pažvelkime, kas vyksta civilinėje tyrimų srityje. iš 443 milijonų eurų yra įgyvendinama 7-9 e, projektai. 254 milijonai yra e, paskirti vienai įmoniai, tai yra apie 70 procentų. Hier durch die Tür gehen lassen würden. 70 procentai visų lėšų o mažos ir vidutinės valstybės nežinia, ar ką nors laimės iš to, netgi jeigu ir atversime biudžeto lėšas apskritai tiems moksliniams tyrimams. RDS ir talės taip pat sugebės pasiglemšti šitas lėšas ir tiesiog suris viso, visą biudžetą, kuris yra skirtas e, tyrimams gynybos rytyje. Tai, kas parašyta 29 iki 32 straipsnių ir 56 straipsnį, aš negaliu pritarti. Tai, kas yra sakoma 57, 58 straipsniuose, taip pat, mano manimu, nėra tinkamai suformuluoti. Kaip tikslas kad reikia atverti biudžetą, man yra priimtinas. Tačiau aš nemanau, kad reikėtų tas lėšas paimti iš stabilumo priemonės. Jeigu reikalingos lėšos vienoje vietoje, tai nereiškia, kad jas reikėtų tiesiog paimti iš kito šaltinio ir panaudoti kaip uh, lėšas, kurios tiesiog padėtų suktis tai pačiai mašinai geriau. Norėčiau pasakyti kitų kolegų pakeitimų adresų. Kartais aš galvoju, kad sėdžiu ne e, gynybos ir saugumo pakomitetėje, bet e, tiesiog užimtumo komitete. Gynybos ginkluotės pramonė nėra tik tai užimtumo skatinimo sfera. Todėl, kalbėdamas apie 12, 13, 14 pakeitimus, ten kalbama apie tai, kad apskritai reikėtų ignoruoti ES viešųjų pirkimų sistemą. O dabar kalbama apie minimalę konkurenciją šitas signalas tikrai būtų pragaištingas parlamentui, jeigu mes pasirinktume tokį kelią. Negalėčiau pasakyti, kad jūsų pranešimas man nepatinka, tačiau yra tam tikrų sričių, kuriuose reikėtų kai ką pakeisti. Aš kalbėsiu rumuniškai ir tikiuosi tada būtų, būsiu daug aiškesnė savo pasisakymę. Norėčiau padėkoti ponui Lizikui už bendradarbiavimą ir beje, Visos frakcijos palaiko šio pranešimo pagrindinę liniją, o taip pat ir palaiko tas galimybės, kurias jūs nušvietėte savo pranešime. Tai buvo aptarta su šešėliniais pranešėjais ir jie taip pat pritarė. Manau, kad e, krizės akivaizdoje e, Europoje gynybos politika yra didelis iššūkis, tai yra pagrindinė šio pranešimo mintis. Taigi klausimas yra, kaip sutaroti su šiuo iššūkių ir kaip šiame kontekste e, užtikrinti sanglodą tarp nacionalinės gynybos politikos ir Europos gynybos politikos. Kalbėjome ir apie Libiją ir buvo pasakyta, kad e, Libijos kontekste paaiškėjo, kad ES turi nemažai problemų gynybos srityje ir jas reikia veikti, trūksta lėšų, išteklių. Taigi neturime ignoruoti tai, kad ES reikalinga gynybos pramonė, kuri turi būti stipri, kuri turėtų vadovautis konkurencingumo principu, tačiau kartu ta Taip pat e, ši gynybos pramonė turėtų remtis ir Europos įmonių interesais. Na, nežinau, kiek bus skirta lėšų moksliniams tyrimams gynybos rytyje, tačiau kaip ten bebūtų, Europos Sąjungoje yra svarbių įmonių dirbančių šioje srityje ir kurios galėtų nešti didelį indėlį gynybos sektoriuje. Turint visą tai galvoje, pritarėme tam, kad reikėtų paremti šią pramonę. Mums reikalingos darbo vietos be kita ko ir Europos gynybos pramonėje. Tačiau tai toli gražu nereiškia, kad mes čia kaip liberalai imame elgtis tarsi kairieji. Tiesiog čia norime paremti europinius interesus. Visi nuolat skundžiamės dėl to, kad mažinamos, mažinas gynybas um, politikos finansavimas, vis mažiau biudžeto lėšų, tačiau reikėtų paieškoti sprendimų, kurie leistų užtikrinti atitinkamą gynybos politikos finansavimo lygį. Taigi reikalingos priemonės, kurios būtų veiksmingos ir leistų padėti paremti visapusiškai um, Europos gynybos pramonę. Taigi palaikome pateiktus kompromisus pat... pakeitimus. E, šis pranešimas susišaukė su dauguma pranešimų Europos parlamente. Tai yra visų pirma, pranešime yra pateikta daug paaiškinimų, tačiau kita vertus pranešime ieškoma sprendimų ir derantis sprendimų nebuvo atsižvelgta į partijos ideologijas. Aš manau, kad iš tikrųjų turėtume peržvelgti e, politinių partijų ideologiją ir ieškoti bendro sprendimo. Aišku, e, Strasbūrė dar turėsime galimybės aptarti vieną ar kitą konkretesnį aspektą, bet e, kaip ten bebūtų, e, pono Liziko pranešimas yra tikrai pagristas, solidus ir manau, kad reikėtų palaikyti kiti. Pone Galkieri, prašau. Dėkuoju. Man atrodo, kad e, darbas atliktas puikiai, tačiau lieka dar kai kurių neatsakytų klausimų. Ir turbūt per pastarąsias dienas galėsime čia kai ką patobulinti, įtvirtindami konstruktyvų bendradarbiavimą. Dėkoju dar kartą pranešėjui Lyzek ir šešėliniams pranešėjams už puikiai atliktą darbą rengiant šį pranešimą. Du dalykai. Visų pirma, trys dalykai. Visų pirma, e, strateginė, strateginis nepriklausomumas ar autonomija. Šitas e, terminas taip pat e, buvo panaudotas ir mano pranešime. Galbūt galėtume interpretuoti jį kaip tam tikrą procesą, o ne kaip fakto konstatavimą. Nes tai apima taip pat ir ES ir NATO santykius. Ir čia nėra prieštaravimo, nes e, NATO yra vienas, viena iš tų priemonių, per kurią e, ES siekia didesnės strateginės nepriklausomybės. Aš manau, kad galėsime rasti tinkamą formuluotę, nors e, dabartinė formuluotė nėra visiškai pri, pribrendusi, bet jinai jau netoli tinkamos. Toliau. Aš manau, kad e, Manau, kad tekste galėsime paskui patikslinti, tačiau ten, kur kalbame apie ES e, biudžetą, e, sėdė srityje, tai čia aš manau, kad turėtume atsižvelgti į dvi naujoves. Į, į tai, kas buvo pasakyta Baroso kalboje, nes jisai aiškiai kalbėjo apie Europos e, politiką gynybos rytėje ir, ir gebėjimus. Ir taip pat atsižvelgti tai, ką sakė Barnie už vakar apie e, gynybos e, komisiją. Aš manau, kad turėtume čia tam tikrą politinį signalą nusiųsti šalia įvairių techninių dalykų. Ir aišku, e, Tai taip pat e, priklausys ir nuo kitų e, komitetų, ITRE ir, ir, ir kiti komitetai diskutuos apie aštuntą mokslinio tyrimo programą. Mes e, turėtume pasisakyti už tokią ES politiką, kuri stiprintų ir karinius gebėjimus. Tačiau, iš esmės, čia turime kelti tris sąlygas. Pirmoji sąlyga turi reikšti, jog tai neturi daryti neigiamos e, įtakos kitoms politikoms ir čia neturi būti redeployment. Tai yra, kad mes e, negalime mažinti mokslinio tyrimų e, programų šitą sąskaitą. Kita sąlyga, kad e, mes negalime dabar e, skirti pinigų gynybos sektoriui, ar, arba galime skirti tos pinigus tik tai su sąlyga, kad ES gynybos struktūros bus stiprinamos. Nes antraip mes e, tik tai e, įtvirtinsime status quo. Taigi ES e, ištekliai gali būti naudojami tik tai taip. Ir trečia sąlyga Čia turi būti tam, tam tikra demokratinė procedūra įtvirtinta, todėl kad e, bendro sprendimo procedūra yra e, taikoma šitai sryčiai. Ir čia negali būti kalbama apie tai, kad sprendimus priima valstybės šituo lygmeniu. Taigi politinis signalas turi būti nusiųstas toks ir, ir, ir, ir sustiprintas tas politinis e, signalas, pabrėžiant būtent e, mano minėtus aspektus. Toliau aš esu e, nustebintas e, kolegos Nikolai pozicijos. Aišku, jinai yra e, liberalų frakcijos atstovė, tačiau vis dėlto aš manau, kad e, nereikėtų čia daryti kažkokios išimties gynybos pramoniai, nes tai būtų paradoksalu. Mes kaip parlamentas esame e, pasisakę už kitas e, politikas ir jų įgyvendinimą, to tarpu dabar e, pasisakytume už tam tikrą išimti šioje srityje ir palaikytume tam tikras nacionalinės įmonės, kurios dirba būtent šioje srityje ir tuomet pasisakytume už nevisiškai konkurencingą modelį, kuris e, yra susiskaldęs ir besiriamentis skirtingais kriterijais. Taigi, iš, iš principo čia viskas yra gerai, tačiau tam, tik, tam tikros nuostatos ir tam tikri sakiniai turėtų būti performuluoti, kad nebūtų dviprasmybių. Ir kalbant apie užimtumą, darbo vietas, šitie dalykai turi būti užtikrinami tais pačiais principais, kaip ir kitose pramonės sritise. Tai čia yra ir prisitaikymo prie globalizacijos fondas ir kitos priemonės. Tačiau čia vis dėlto nereikėtų išlaikyti jau pasenusių tam tikrų e, barjerų ginant šitą sektorių ir čia neturėtų būti išimties palyginus su kitais pramonės sektoriais. Aš manau, kad e, kadangi yra ES gynybos e, pramonė, tai turi būti ir gynybos e, vidaus rinka laisva. Manau, kad e, pranešėjas truputį per daug dosnus buvo, kuomet e, kalbėjo apie kompromisinius pasiūlymus. Pakeitimus. Flo. Butikofė. Ačiū pirmininkė. Aš nustebau, kai jūs kalbėjote ir pasakėte, kad nereikėtų vadovautis partinę ideologiją. Aš nežinojau, kad tai jau buvo atsitikę. Tačiau jeigu kalbame apie ideologiją, tai aš išreikšti savo nuostabą dėl to, kad progresyvosios jėgos pasisako už daugiau konkurencijos. Tai stebina mane. Taip pat turėčiau dar kartą konstatuoti, kad aš pasisakau už geresnį bendradarbiavimą su NATO. Ir jeigu jūs man, aš grįžęs namuose, e, pasakyčiau, kad jūs primetėte man partinę ideologiją, tai tiesiog niekas to nepatikėtų. Ponas Goltieri dėl tos savokos strateginė autonomija. Jam atrodo, kad šita e, e, formuluotė yra tinkama, kaip jau ir jo pranešimo metu, aš manau, kad mes susitarsime ir šiuo atveju. Pone Nikolai, jūs kalbėjote, kad mažinamos išlaidos e, E, e, lėšos gynybos rytėje ir todėl reikėtų stengtis pasinaudoti tyrimui skirtomis lėšomis. Gynimui lėšos yra mažinamos ir būtent reikia pasinaudoti šią situaciją ir daugiau uh, sutelkti šal, lėšų ir gebėjimų ir dalintis jais tai pasiektume tuomet daug daugiau. Jeigu mes duotume gynybos agentūrai laisvę, tai ji pateikinėtų dar daugiau projektų, o jeigu mes pasteirautume, kokių idėjų yra pateikta, tai reikėtų pripažinti, kad valstybėse narėse yra per daug ribotumo šioje srityje, izoliuotumo. Jeigu jūs galvojate, kad mokslinių tyrimų lėšas galime tiesiog pateikti kaip kalėdinę dovanėlę, tai aš nemanyčiau, kad tai yra buvo teisingas sprendimas. Reikia daryti spaudimą, kad būtų siekiama bendresnės ES gynybos ir saugumo politikos. Reikia siekti daugiau bendrumo. Tas pasiūlymas man yra priimtinas, tačiau nepriimtina tai, ką kas buvo pasakyta anksčiau. Galvojant apie Europos gynybos biudžeto išsaugojimą ar gynimą, tas pats pasakytina apie Galilėjo ir ITRE. Valstybės narės, kai nori gauti lėšų, tada, pasako, tada jums yra pasakoma, pasiimkite iš ES fondų. Tačiau tada nu, nukentės kiti mokslinių tyrimų projektai, kadangi lėšų nepakaks. Jeigu mes atversime lėšas gynybos ryčiai, tai tuomet atsivers ir kitos sritis, kurios norės gauti lėšų. Ir jeigu mes pasakysime, kad yra stalas, eikite ir tiesiog e, apsitarnaukite, e, tai tada, ko gero, nieko gero nebus. Ir jeigu mes suteiktume daugiau galimybių naudotis turimomis lėšomis, tai tas kelias būtų neproduktyvus. Aš suteiksiu žodį kolegai, tačiau dabar dar kartą norėčiau ką pasakyti rumuniškai. Žinoma, kiekvienas vadovaujasi savo filosofiją, o aš norėčiau, norėjau mąstyti pragmatiškai, nes jeigu mes norime sukurti ES pajėgumus, tai turime bendradarbiauti su pramonės atstovais, ypač rytų valstybėse mes tebe turime taip vadinamos antros rūšies karinę pramonę ir mes norėtume taip pat dalyvauti jos plėtojime. Kiekviena valstybė turėtų turėti teisę reaguoti į šios įvykius taip, kaip įmano teisinga. Aš manau, kad ir toliau gynybos politika liks valstybių narių kompetencijoje. Przy pisaniu takich raportów jest zawsze oczywiście taka pokusa, żeby mm, rengdamas šį, rengiant tokio pobūdžio pranešimą, visuomet kyla pagunda viską idealiai nušlifuoti. Na ir Europos parlamente tarsi esame linkę labai toli žvelgti į ateitį ir e, kurti idealius modelius ateičiai. Ne, ir man rodos, rengiant ir šį pranešimą buvo vadovavimsimėsi tokia idėja. Tačiau kita vertus, būkime realistai, praktiški, žvelgime į trumpalaikę perspektyvą keletus ateinančių metų. Taigi, sutinku su ponu Butikoferiu. į pranešimą neįtraukta idealios ateities vizija. Tai labai bendro pobūdžio pastaba iš mano pusės, o šiaip dėkoju už pastabas tiek teigiamas, tiek ir neigiamas, nes kaip tik ir susirinkome čia tam, kad viską aptartume ir e, mūsų darbo esmė yra pasiekti kompromiso. Ir tiesą sakant, kompromisinių sprendimų pasiūlyta gan nemažai, tai tiesiais ir dirbkime. O kai dėl strateginės autonomijos, tai čia yra politinis klausimas, kurį turime aptarti ir mūsų politinėse frakcijose, aišku, su sąlyga, kad to dar nepadarėme. Na, o ponai Butikoferiui norėčiau pasakyti, kad Lenkija, mano šalis, kaip ES valstybė narė visuomet laikėsi nuomonės, kad bendradarbiavimas tarp ES ir NATO turėtų būti kiek įmanoma tampresnis. Nenorėtume to trukio, priešingai turėtume sugretinti savo pozicijas, stiprinti bendradarbiavimą. Todėl siūlyčiau, nesutinku su tuo, kad sakėte, kad e, juk reikėtų silpninti ryšius tarp ES ir NATO saugumo ir gynybos politikos rytėje. Ne, mes juk esame natūralūs partneriai, sąjungininkai. Jeigu jūs taip supratote mano pranešimą, išvelgėte tą mintį, kad reikia silpninti ryšius, tai patikinsiu jūs, kad tikrai tai nebuvo mano ketinimas. Ir Bandysiu atitinkamai sužiūrėti pranešimą ir galbūt atitinkamai pateis, pataisyti, o kai dėl mokslinio tyrimų ir atitinkamo finansavimo e, gynybos technologijų, e, kūrimo, tyrimų šios rytyje ir atitinkamo finansavimo, tai tiesą sakant, e, neketinau teikti, kad uh, šis finansavimas turėtų tarsi išlyginti valstybių narių gynybos biudžetų mažinimo. Tikrai neketinau išreikšti tos minties. Ir nemanau, kad kas nors pritartų tam, jog per ES gynybos politikos finansavimą mokslinio tyrimus ir tie bandysime išlyginti atitinkamų nacionalinių e, finansavimo mažinimą tikrai neketinau tai pasiūlyti. Nemanau, kad mm, Europos Sąjunga teikdama e, lėšas mokslinio tyrimų srityje gynybos tikslams turėtų išlyginti biudžeto mažymą valstybių narių lygio. Pirminkė. E, Ponas Bitkeris kalba be mikrofono. Pranešės, mes tiesiog dar turime keletą dienų E, per kurias galėsime aptarti šiuos klausimus mūsų frakcijose ir kitą savaitę susitikimo metu galėsime sugrįžti prie šių klausimų. Pirmininkė, mes jau susitarėme, kad kitą savaitę įvyks mūsų susitikimas, bet jo metu kalbėsime ne vien tik tais dėl šios strateginės koncepcijos, dėl jos, tiesą sakant, sutarėme. Ir tiesą sakant, jūs nesiūlote E, silpninti bendradarbiavimą tarp ES ir NATO gynybos rytyje ir nesiūlote mažinti ES gebėjimų. Priešingai, ES turi išlikti svarbi NATO operacijų nare. Na, e, kitą savaitę, lapkričio 17 dieną, bus balsuojama komitete, o balsamas ir diskusijos įvyks um, gruodžio mėnesės plenarinė sesija. Na ir dabar paskutinis pranešimas. NATO parlamentinės asamblėjos, asamblėjos klausimai. Tai e, čia kalbėsime apie e, labai įprastinę NATO parlamentinę asamblėją buvo gausus dalyvavimas ir ponas Paškov, ponė Mrėra, Madurela ir aš atstovam Europos Sąjungai ir Europos parlamentui. Na, um, pagrindinis klausimas, kuris buvo aptartas, buvo Afganistanas, taip pat Libija. Taip pat buvo kalbama apie santykius, sąsajus tarp NATO operacijų ir naujos strateginės e, koncepcijos išplaukiančios Lisabonos sutarties, atitinkamo bendradarbiavimo. Taigi mes visi dalyvavome šiame komiteto posėdėje, taip ir tai ir diskusijose. Mano manimu, tas susitikimas e, NATO parlamentinė asamblėja buvo labai vaisinga ir labai gaila, kad iš parlamento pusės dalyvavome tik tais trys. Galbūt parlamentas galėtų labiau išryškinti savo indėlį tokio pobūdžio įvykius. Na ir jeigu daugiau klausimų nėra, tai skelbiu komiteto posėdžio pabaigą. Ačiū. Okay. Listen, listen. I believe Putikoffer doesn't understand anything.